Nous allons commencer notre. Pradėsime posėdį. Labas rytas, e, kolegos, labas rytas, draugai. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti šiuos susirinkusius jūs į šiuos viešuosius klausimus. Klausimų tema yra tūkstančio vystimosi tikslai. E, Mike Taylor, Michael Cashmel ir Filip e, Kesmerek man padės pirmininkauti. 2000 metais jungtinės tautos patvirtino 8 e, tūkstantmečio vystimosi tikslus TVT, pagal kuriuos yra numatyta iki 2015 metų per pusę sumažinti skurdo lygį. E, šiek tiek pažangos yra pasiekta, bet e, kadangi liko tik tai du metai iki 15 metų, tai galime pasakyti, kad nesilaikėme to susitarimo su e, skurdžiausiai gyvenančiais žmonėmis. Ir atrodo, kad jau keletą metų tartautinė bendruomenė suvokia, e, kad e, tikslų nepavyks pasiekti. Bet to šie tikslai nėra e, kažkoks tai pasirinkimo variantas, tai yra būtinybė milijonam žmonių, kurie gyvena baisiame skurde. Norėčiau tik tai priminti skaičius. Vienas milijardas žmonių badauja pasaulyje. Ir tas skaičius žmonių didėja greičiau negu kad pasaulio gyventojų skaičius. Be jokios abejonės, tai yra nesėkmė kilusi dėl netinkamo, nepakankamo finansavimo, dėl e, nepakankamo užsienio politikos, išorės politikos e, derinimo ir dėl e, E, mokestinių problemų bei netinkamo nelegalaus pinigų panaudojimo. Visi puikiai žinome, kad pinigų nepakanka, reikia politinės valios ir be jokios abejonės reikia valios tam, kad būtų peržiūrėti e, modeliai ir metodai, kurie nepasitvirtino. Labai džiaugiuosi, kad yra organizuojami šie e, klausimai ir taip pat labai džiaugiuosi, kad turime tokius kompetitingus kalbėtojus šiandien, tam, kad aptartume turėtume TVT po 2015 metų. Kalb... Ko gero, reikėtų arba peržiūrėti, o gal net atsisakyti tų TVT tam, kad būtų e, rimtesni įsipareigojimai e, priimti. Na, o dabar žodį iš karto e, žodį iš karto perduosiu ponui Kei Taylor tam, kad jis pirmininkautų pirmąjį dalį mūsų klausimų. Ačiū, norėčiau pasisveikinti su visais šiandien čia susirinkusiais į šį labai svarbų susitikimą skirtą tūkstančmečio vystimosi tikslams po 2015 metų. Kalbėsime apie aktyvų ES įsitraukimą. Kaip ką tik pasakė ponė Želė, mano kolega Maiklas Kešmanas ir aš vadovausime pirmai diskusijų grupiai šiuose diskusijose, o Filipas Kačmarikas antrai diskusijų grupiai. Padaryta žymi pažanga siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų, dėl kurių sutarė pasaulio lyderiai daugiau nei prieš dešimtmetį e, jungtinių tautų organizacijos ir tarptautinės organizacijos, kitos tarptautinės organizacijos e, dirbdamos e, įstengė pasiekti pagerinti daugelio žmonių gyvenimo sąlygas, kaip teigiama jungtinių tautų 2012 ataskaitoje dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų tikslas sumažinti skurdą per pus yra pasiektas, taip pat ir tikslas dvigubai sumažinti žmonių skaičių, kuriems trūksta ar kurie neturi galimybių gauti geresnio, kokybiškesnio geriamo vandens. Taip pat e, daugiau nei 200 tūkstančių 000 žmonių gyvenančių lūšnuose gyvenimo sąlygos buvo pagerintos, o e, mergaičių mokymasis, besimokančių mergaičių pradinėse mokyklose skaičius e, susilygino su berniukų skaičiumi. Mes taip pat stengiame sumažinti gimdyvių mirštamumą. Vis dėlto šie rezultatai, kurie padėjo palengvinti daugelio žmonių gyvenimo sąlygas, neturėtų mūsų visiškai tenkinti. 2015-aisiais 600 tūkstančių žmonių vis dar naudos netinkama, geriame vandenį ir milijonai žmonių gyvens mažiau nei už dolerį 35 centus per dieną ir mirs daug gimdyvių vyrai, moteris ir vaikai mirs nuo lygų, kurio plitimą galima užkirsti, kurių plitimai galima užkirsti kelią. Ir galiausiai badas vis dar išlieka svarbi problema. Taip pat e, trūksta tinkamos sanitarinės infrastruktūros, e, nyksta bioįvairovė, yra kitų problemų, kurios e, grėsia ir žmonėms, ir visam pasauliu. Kaip teigia ponas Bankimūnas, sunku pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslus iki 2015, bet tai įmanoma. Ir tai priklauso nuo to, kaip pasieks pirmiausia įgyvendinti aštuonis tūkstantmečio vystimosi tikslus ir globalę partnerystę. Mes turime prisiminti ir ekonominę ir finansų krizė, kuri trukdo mums sparčiau siekti pažangos, kurios kol kas siekiame. Prisiminkime, kad e, turime įveikti daug sunkumų, norėdami pasiekti visus užsibrieštus tikslus. Ir dabar pats metas e, būtų kalbėti apie tai, kokios sistemos norėtume po 2015 metų. Ir pirmasis žingsnis šiame procese būtų pasižiūrėti į tai, ko išmokome ir kokie trūkumai išlieka šiuose pasikeitusiuose aplinkybėse. Žinome, kad yra daug nusiskundimų ir kritikos apie dabartinius tūkstantmečio vystimosi tikslus. Vieni sako, kad jie nenuseklus, kiti kad yra tikslai nevienodai gyvendinami skirtingose geografinėse vietovėse. Ir galbūt iš tikrųjų kai kam atrodo, kad e, tikslus sukūrė, sugalvojo turtingų šalių grupė, susėdusi pagalvoti, kaip norėtų paskirstyti savo pagalbą, norėdama padėti skurdžioms šalims. Daugelis mano, kad e, tūkstantmečio vystimosi tiksluose esama trūkumų, yra trūkumų vertinant pažangą. Mes žinome, visi žinome, kad trūkumų yra Šių metų rugsėjo mėnesį bus surinktas jungtinių tautų renginys, kuriame bus įvertintas tūkstantmečio tikslų pasiekimas ir bus kalbama apie tai, kas turės būti daroma po 2015 metų. Galbūt sunku būtų e, dabar suformuoluoti naujus tikslus sunkiau nei 2000-aisiais, kadangi pasikeitė pasaulinė situacija ekonomikos, finansų, kitais požiūriais. Taip pat besivystančios rinkos ekonomikos šalis sparčiai auga ir jos yra pagrindinis ekonomikos variklis šiuo metu. Taip pat yra daug skirtumų tarp besivystančių šalių Mm, ir kai kurioms e, pavyko gerokai padidinti savo BVP rodiklius. Ir tas augimas BVP buvo daug spartesnis kai kuriuose besivystančiose šalyse nei, e, tarkime, daugelį Europos šalių. Klimato kaita, maisto apsirūpinimas e, ekonomikos e, krizė, nedarbas, šios problemos aktualios visoms šalims, visoms vyriausybėms, tarptautinėms organizacijoms, idėjų centrams, nevyriausybinėms organizacijoms ir šios uždavinius, šias problemas labai sunku spręsti. Reikės kompromisu, juos daryti turės visi, tam, kad būtų galima nuspręsti, kuo pakeisti tūkstantmečio vystimosi tikslus. Mes tikimės, kad po 2015 bus įmanoma ištaisyti kai kuriuos trūkumus ir svarbiausia, kad bus įmanoma užtikrinti e, lygybę ir to lygų vystimasi. Kaip sakiau, svarbiausias etapas šiame procese yra pirmiausia sutelkti mūsų dėmesį į tai, ko jau išmokome e, siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų ir išnagrinėti esamus trūkumus. Taigi ilgai nedelsdami Jeigu visi patogiai sėdite, pradėkime šią svarbę diskusiją ir dabar suteiksiu žodį kolegai Michaelui Kešmanui, kuris toliau pirmininkaus diskusijoms. Yes, can, uh... Taip, galite ir paploti, jeigu taip norite. mes nekalbame tik apie tai, kad reikia sėdėti ir klausytis, kalbame apie įsipareigojimus. Aš esu Michael Cashman, aš esu pirmininkas grupės, kuri peržiūrėjo tūkstantmečių vystimosi tikslus, bet apie tai šiek tiek vėliau. Komisaras Pybalks dėja šiandien negali dalyvauti mūsų posėdėje, nes jis turi labai rimtų tam priežasčių susijusių savo šeimą ir tiesiog linkime, kad jam viskas būtų gerai ir e, jį pakeičia DEFCO generalinis direktorius ir dabar norėčiau suteikti žodį Rudi Šauzer. 10-15 e, minučių, prašom, jums žodis. Thank you, uh, co-chairs, madam. Dėkoju, abiems kopirmininkams, ponios ir ponai. Aš taip pat turiu atsiprašyti už komisarą Pybalks, jo negali būti čia šiandien, jis turi rimtų tam priežasčių. Be abejo, jums būtų buvo įdomu e, išgirsti jo mintis dėl šios dienos diskusijų temos. Tačiau, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jis siunčia jums savo linkėjimus ir e, linki sėkmės 2013 metais e, ir tai bus tie metai, kurie, kuriais prasideda pasikeitimų darbo tvarkės įgyvendimas. Ja, ta darbo tvarkė pernai pradėjo gyveninti komisaras Pybalks, buvo pasiektas sustarimas dėl kitų septynių metų biudžeto, dėl vystimosi biudžeto ir jūs, manau, žinote, kad dabar ekonominės krizės laikais perspektyvos dėl to, kad labai biudžetas išauks išorės pagalbai, nėra jokių garantijų. Bet jau matome, kad darbai prasideda. Prasideda darbas dėl pagrindų, apie kuriuos jums šiek tiek papasakojo e, vienas iš šios sesijos pirmininkų. Iki 2015 dar turim dviejus metus. Vienas iš svarbiausių prioritetų komisarui Pyvalks yra toks. Turime daryti maksimumą to, ką galime, kad būtų įgyvendinti e, tūkstantmečio vystimosi tikslai. Pažangos kol kas trūksta, jos pasiekta, bet tai dar nėra pakankama ir dar lieka daug ką nuveikti. Ypač kai kuriuose sritise, kur pažanga ypač menka ir kur valstybės nėra linkusios pernelyg būti aktyvios. Mes komisijos lygmenių kartu su kitais stengiamės pasikeitimų darbo tvarkėje numatyti, kaip galėtume savo pagalbos vystomosios poveikį padidinti. Būtent, kad pažanga būtų spartesnė ir mes, kaip žinia, pabandėme savo finansavimą pirmiausia sutelkti prie svarbiausių dalykų. Prieš pusantrų metų prasidėjo milijardą eurų skiriame tai viena iš svarbiausių iniciatyvų siektami didesnės pažangos. Taigi mes manome, kad darbo pradžia, pradžiai pagrindas yra padėtas. Mes manome, kad Tūkstantmečių vystimosi tikslai turėtų būti vienas iš svarbiausių tikslų darbo pagrindas. Be abejo, jeigu kalbėtume apie tai, ko išmokome, ko pasima, pasimokėme, mes pas, iš, supratome tai, kad tūkstantmečių vystimosi tikslai yra aiški savoka, suprantama savoka, tačiau tai yra taip tuo pat metu ir besivystantis dalykas, į kurį reikia žiūrėti kaip į tam tikrą kintamai. Ši išvada ir kai kurios kitos išvados leido pademonstruoti ponu Pybalk savo didžiulį interesą tolesnė situacija po 2015 metų. Yra numatyta surenkti aukšto e, lygio darbo grupę sutartį, kuri jau pradės dirbti labai netrukus Morovijoje. Susitikime buvo pradėta dirbti siekiant išsiaiškinti, kaip reikėtų apibriežti tūkstantmečio vystimosi tikslus po 2015 metų. Na, pirmiausia, e, svarbu įgyvendinti tūkstančio vystimosi tikslus, kurie buvo numatyti iki 2015 metų, bet svarbu ir žvelgti ir toliau, siekiant išsiaiškinti, kokia politika turėtų būti gyvendinama geriausiai po 2015. Be abejo, visiems yra aišku, kad čia mes kalbame ne tik apie pinigų trūkumą, nes skurdo mažinimas nėra tik pinigų klausimas. Be abejo, pinigai svarbu, Tačiau e, svarbu kalbėti apie švietimo trūkumą, švietim, e, sveikatos infrastruktūros trūkumą, apie darbo vietų trūkumą, taip pat apie teisingumą ir saugumą. Yra tokių sričių, e, į kurias reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kai kalbame apie situaciją po 2015. -ųjų. Vienu sakiniu galima būtų pasakyti taip, ponas komisaras Pybalks siekia svarbiausia tikslo, kad būtų užtikrintas pakankamai orus gyvenimas visiems žmonėms po 2015 metų, kad tie žmonės turėtų tam, tikrų, tam tikrą uh, bazę oriam normaliam gyvenimui, kad jie turėtų prieigą prie švietimo ir sveikatos paslaugų. Komisaras Pybalks E, čia, e, kalbėdamas apie situaciją, mini tris ramščius, kurių pirmasis būtų toks. Pirmiausia, modernizuoti tūkstantmečių vystimosi tikslus, kad būtų galima e, atsižvelgti į tai, kokie yra žmonijos vystimosi tikslai. Ir būtina užtikrinti minimalius pragyvenimo standartus, kad žmogus galėtų oriai gyventi. Tai yra pirmasis ramstis. Antrasis. Susitelkti būtina prie darbo vietų kūrimo tam tikro pragyvenimo lygio užtikrinimo ir žmogaus teisų įgyvendinimo. Komisaras e, Pibalks mano, kad jeigu žmogaus orumas nebus užtikrintas, skurdas gyvos toliau, nepavyks jo įveikti. Tai yra antrasis ramstis. Ir trečiasis ramstis turėtų būti tvarumas. Tai yra glaudžiai siejama su diskusija po Rio plus 20 konferencijos, kur buvo kalbama taip pat apie tvaraus vystimosi tikslus. Tai nėra, aišku, labai matomi dalykai, ypač kai žvelgime į tai, kokias pasiekmes turi klimato kaita. E, tačiau mūsų kova su skurdu turi būti aktyvesnė, kad matytume to rezultatą. Na, e, kova su skurdu turėtų uh, turėtų būti vykdoma nepaisant to, kad, žmogaus, kad žmonių skaičius Žemėje auks, jų skaičius virsis 7 milijardus e, žmonių netrukus ir ypač tas skaičius sparčiai auga Afrikos valstybėse, tad labai svarbu sėkmingai kovoti su skurdu, būtina saugoti tų šalių išteklius ir būtina, kad būtų daroma viskas e, žmonėms ir tiems resursams apsaugoti. Komisaras Pibalks kalbėjo apie būsimus vystimosi tikslus, e, sakydamas, kad ypatingą dėmesį reikia skirti e, konfliktų zonoms. Mes be abejo žinome, kad tai yra labai svarbu, nes žinome, kad konfliktai dažniausiai kyla skurdžiausiose šalyse. Tiksliau kalbant, Komisaras Pybalks mano, kad turime sutelkti savo darbą prie trijų tikslų grupių. Pirmiausia, būdyti su pažeidžiamiausiamis piliečių grupėmis, ypač su skurdžiausiai pasaulyje gyvenančiais žmonėmis. Svarbu, kad būtų panaikinta diskriminacija visame pasaulyje ir kad žmonės, žinome, kad yra žmonių, kurie gyvena perkelti tam tikras vietovės, kuriems trūkstas būtiniausių dalykų. Tad mūsų darbas ateitie turėtų būti kreipiamas į tas specifines grupės, kuriuoms reikia ypatingo dėmesio. Dabar e, pasikonsultavę su suinteresuotomis grupėmis mes matėme, kad atsiranda e, įdomių pamastymų, pasiūlymų, kurių pirmasis būsų, būtų toks. Yra visuotinai suvokiama, kad 2002-aisiais apibriežti tūkstantmečio tikslai buvo sąlygoti tų valstybių, kurios buvo didžiausios donorės. Daug kas minėjo, kad būtent dėl to pačios taisyklės yra sudarytos taip, kad, na, dirbama siekia tūkstantmečio tikslų, lyg tai būtų daroma teikiant labdarą. Bet dabar mums reikia šį klausimą spręsti kitaip. Turime jį spręsti labiau įtraukdami kitus, kad pagalbos gavėjai patys jaustų e, norą ir būtinybę dalyvauti tų tūkstančių tikslų siekiant. E, svarbu, kad visi partneriai būtų suinteresuoti dalyvauti atliekamame darbe, kad būtų tūkstantmečio tikslai sėkmingai įgyvendinami. Visos e, vystimosi e, pajėgos turi būti pasitelktos tiems tikslams siekti. Ir svarbiausia, kad e, pagalbos gavėjai, ypač apibrėžiant naują požiūrį į pagalbos visomosios teikimą, taip pat būtų ta pusė, kur bus išklausyta ir kurios siūlymus bus atsižvelgta. Kita vertus, mums reikia aiškių taisyklių dėl abipusės atskaitomybės. Ir čia, be abejo, šį dalyką turime aiškiai apibriežti, kaip atskaitomybę pagerinti. E, abipusiai, kaip aš sakiau, tiek donorai, tiek e, partnerės besivystančios valstybės turėtų žinoti, kad yra atskaitomybės taisyklės, kurių reikės laikytis. Na ir galiausiai, jeigu mes aiškiai apibrėžėme bendrus tikslus, mes turime numatyti tam tikrą lankstumo galimybę kad šalis partnerės galėtų aiškiai išsakyti savo svarbiausius poreikius, į kuriuos būtų galima atsižvelgti. Tai, yra, tai būtų geras dalykas. Bet be abejo, vien politinių tikslų deklaravimas dar ne viskas, tai gal gražiai atrodo kaip politinė afiša, bet šalis turi turėti galimybę išsakyti savo lūkesčius, pageidavimus ir tie tikslai turi būti tokie, kurias galima būtų pritaikyti prie konkrečių situacijų. Darbas jau prasideda ir komisaras Pibalks mano, kad ES šiame procese turi vaidinti vieną iš svarbiausių vaidmenų. Mes kartu su Europos komisija, valstybėmis narimis ir Europos parlamentu turime imtis šio vadovaujamo vaidmens. Turime susitarti dėl bendros pozicijos, kurią kartu ginsime, kartu su E, valstybėmis partnerėmis, jungtinių tautų lygių taip pat. E, dabar įrengiamas pirmasis komunikatas, kuriame bus išdėstyti tie principai, kuriuos siūlysime e, jungtinių tautų požiūriui. Tame komunikate be kita ko bus kalbama apie du dalykus. Bus E, kalbama po, e, apie vystimusių darbo tarkę po 2015 metų ir paskui po, Rio, e, po situaciją po Rio darbo tarkės. Mes suprantame, kad abu tikslai yra svarbus, nes bus siekiama apibriežti vystimusi tikslus mums patiems ir besivystančioms šalims. Dėl to būtina turėti vieną nuoseklų požiūrį. Šis dokumentas turėtų būti užbaigtas renkti vasario mėnesį ir paskui jau vasario pabaigoje bus pateiktas. Ir galiausiai komisaras Pybalks um, mielai atvyks į Europos parlamentą ir jums pristatys šį dokumentą, kai komisija tą dokumentą bus patvirtinusi. Uh, be to, be šio komunikato, kaip jau žinote, Europos komisija pastaruosius dviejus metus, vadovaujant komisarui Pybalks, parengė keletą dokumentų, kur atsispindi mūsų diskusijų rezultatai dėl sveikatos dalykų, dėl socialinės apsaugos dalykų, dėl pilietinės visuomenės įtraukimo, taip pat paskelbta yra pasikeitimų darbo atvarkė ir taip pat yra kalbama apie mokesčių klausimus šalise partnerėse ir kalbama apie tų šalių mobilizavimą tikslams įgyvendinti. Taigi diskusijos jau prasideda dėl, 2000, dėl situacijos po 2015 metų ir Komisijai be abejo tos diskusijos ir labai svarbios. Mes norime kiekvieną detalę aptarti su Europos parlamentu ir aš norėčiau patikinti, kad komisaras Pybalks mielai atvyks ir aptars tos dalykus Europos parlamente su jumis. E, jis taip pat palaiko glaudžius darbo santykius su komisaru Potočnik, nes jis e, taip pat užsieima šių klausimų sprendimu. Taigi, tikiuosi, kad po šių visų diskusijų mes galėsime aptarti kai kuriuos iš tų principų, kuriuos e, aš pateikiau, kuriuos patvirtino komisaras Pybalks. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū už e, pasisakymą komisijos nario Piebalks vardu. Netrukus e, suteiksiu žodį ir pristatysiu Rebekai Grinspen, bet prieš tai porą pastabų. Tam, kad ES veiktų sėkmingai, mes turime visi kalbėti vieningai ir turime užtikrinti savo dalyvavimą aukšto lygio susitikimuose, o ne vien stebėti visą procesą iš šalies. Yra iš tikrųjų uh, E, teigiamų ir neigiamų dalykų įgyvendinant tūkstančmečio vystimosi tikslus. Ir e, aš noriu išsakyti tris labai svarbius e, aspektus. Pirmiausia, sveikatos srities tikslai turi išlikti prioritetu ir seksualinės ir reprodukcijos teisės turi būti itin akcentuotos. Žinau, kad yra daug kritikos ypač šioje srityje ir komisaras Pievalga susilaukė daug kritikos. Tačiau noriu patikinti, kad jūs turite mūsų vienareikšmišką paramą šiuo klausimu. Ir svarbu, kad būtų užtikrintas finansavimas siekiant su sveikata susijusių tikslų įgyvendinimu. Antras svarbus aspektas - politinis dialogas, kuriame dalyvautų visi partneriai. Svarbu užtikrinti, kad žmogaus teisės yra itin e, akcentuotos. Mums reikalinga kalbėti apie žmogaus teisės ir po 2015 metų. Mm, tai apimtų kovą su diskriminacija visais įmanomais pagrindais e, - religinių, seksualinių, etninių, kitais požiūriais. E, ir noriu visus šios dalykus akcentuoti, pavyzdžiui, seksualinė orientacija, nediskriminacija lyties ir lytinės tapatybės požiūrių. Ačiū. O dabar su dėliu malonumu pristatau ponę Rebeką Greenspan, Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotoją ir Junktinių tautų vystimosi programos administratorė. Jos nereikia mums pristatyti, bet labai džiaugiamės, kad ji yra čia. Ji taip pat dalyvauja Mm, organizacijoje, kurią sudaro aukšto lygio tarptautiniai partneriai, taip pat buvęs jungtinių Amerikos valstijų e, prezidentas Bilas Clintonas. Rebeka dirbo ir ministrė, taip pat koordina, koordinuojančia socialinių ir finansinių reikalų ministrė ir neturi laiko visai asmeniniam gyvenimui. Jai labai svarbus tokie tikslai kaip neligybės mažinimas, moterų teisių gynimas. Ir Rebeka pateiks savo pastabas apie mūsų visų išmoktas pamokas ir tikiuosi kalbės apie tuos uždavinius, kurie mums kyla. Ačiū, kad priemėte mūsų kvietimą, žodis jums. Ačiū, ačiū, kad pakvietėte, man didelė garbė Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiuose klausimuose ir šioje labai svarbioje diskusijoje. Pirmiausia, norėsiu pakartoti keletą dalykų, kurie jau buvo pasakyti, bet jie yra itin svarbus. Turiu keturias pagrindinės pastabas. Pirmiausia, jas trumpai pristatysiu, paskui kalbėsiu pla plačiau. Pirmasis aspektas kurį noriu pabrėžti, tai kad tūkstantmečio vystimosi tikslai įgyvendinami sėkmingai. Tiesa, pažanga skirtingose šalise yra nevienoda, tačiau įgyvendinimas yra sėkmingas ir tą reikia akcentuoti, nes aš susitinku su žmonėm ir esu kalbėjusi su daugeliu žmonių, kurie nesutinka su tuo. Tačiau mes turime pripažinti ir įvertinti uh, pažangą. Antrasis svarbus aspektas, apie kurį norėčiau kalbėti, tai kad mums reikės spartinti pažangą iki 2015 metų. Mums liko treji metai. Dabar tikslai gyvendinami sėkmingai, tačiau 15-aisiais gali ir žlugti ir nepavykti mums jų pasiekti, jeigu pažanga nebus paspartinta. Trečiasis svarbus aspektas. Turime pasimokyti iš gerų ir netokių gerų dalykų įgyvendinant tūkstantmečio vystimosi tikslus. Turime įvertinti tai, kas mums pavyko ir kas ne. Ir galiausiai aš norėčiau kalbėti apie riziką ir pavojus. Iš tikrųjų, jokių garantijų nėra įgyvendinant tikslus ir kalbant apie tikslus po 2015. Taigi, pirmiausia, Kodėl aš manau, kad tūkstantmečio vystimosi tikslai gyvendinami sėkmingai? Aš nekartosiu visų skaičių, nes e, jie jau buvo pristatyti. Noriu akcentuoti du svarbiausius dalykus. Pirmiausia, tūkstantmečio vystimosi tikslai padėjo iš tikrųjų nustatyti vystimosi sistemą, kalbant apie žmonių gyvenimo kokybės perspektyvą. Kalbama ne apie atskirus sektorius, kalbama apie žmonių gyvenimą ir tai taip turėtų išlikti ir po 2015 metų. Ir iš tikrųjų pavyko sutelkti tarptautinės bendruomenės pastangas ir um, finansinio vystimosi konferencijoje mes nagrinėjome e, įvairius rodiklius ir um, žiūrėjome, kaip yra naudojame oficialioji vystimosi pagalba. Iš tikrųjų, jos naudojimas pasikeitė nustačius tūkstančio vystimosi tikslus. Taip pat tikslų gyvendinimas e, sėkmingai vykdomas vyriausybių po e, lygmenių. 60 šalių tikslai buvo įtraukti į valstybių biudžetus, kalbant apie tarptautinės ar pagalbos lėšas. Taigi pačios vyriausybės tuos tikslus įtraukė. Dar vienas aspektas, kuris dažnai yra praleidžiamas, tai kaip tikslai padėjo mobilizuoti pilietinę visuomenę nacionaliniu lygmeniu. Tikslai suteikė pilietiniai priemonės dalyvauti dialoge su vyriausybėmis, veiksmingai, konstruktyviai įgyvendinti darbo tvarkę ir užtikrinti, kad vyriausybės būtų uh, atsakingos ir atskaitingos. Taigi pilietiniai visuomeniai buvo suteiktos šios priemonės, šie instrumentai ir būtent dėl to tai yra viena, vienas didžiausių sėkmės pavyzdžių, kalbant apie tūkstantmečio vystimosi tikslus. Dar vienas aspektas, kurį noriu akcentuoti. Na tai, kad buvo parengta dešimtis tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo ataskaitų nacionalinių lygmenių, ne tarptautinių, ne regioninių, 370 nacionalinių ataskaitų, kurias, kurios yra svarbus stebėsenos instrumentas kuris padeda sekti pažangą ir nacionaliniu lygmeniu. Dabar kalbant apie pačius tikslus, kaip ir buvo pasakyta, kai kurių tikslų jau pasiekta, tačiau dažnai, kai mes kalbame apie tai, kad iki 2015 reikia mm, įveikti kraštutinį skurdą, o tai jau buvo padaryta 2010-aisiais, daugelis žmonių pasakytų, kad tai padaryta tik tai Kinijoje, būtent Kinijoje pavyko sumažinti skurdą. Tačiau, ko gero, ne vien taip Kinija labai daug nuveikė, vis dėlto daugelie šalių pasiekta pažangos ir apie tas šalis nekalbama tiek daug. Afrikoje į pietus nuo Saharos Taip pat buvo pasiekta nemažai pažangos iki 2008 ir 2010 metų. Ja taip pat reikia įvertinti ir kitose rytų Azijos šalise, ne vien Kinijoje, tokios pažangos taip pat pasiekta. Pažanga siekiant su sveikata susijusių tikslų taip pat turėtų būti akcentuota. Tarptautinių lygmenių buvo sukurti uh, tam tikri mechanizmai, kurie yra labai svarbus. Ponas Tayloras jau apie tai kalbėjo. 40 procentų sumažėjo mirčių nuo, tuberkulio, nuo tuberkuliozės, 30 procentų mirčių mažiau nuo maliarijos ir sumažėjo živ ir AIDS atveju nuo ypač po 2007 metų, pavyko išvengti 2 milijonų mirčių. Taigi, būtent todėl aš sakau, kad šioje srityje veikiama sėkmingai. Toliau kitas mano minėtas aspektas - pažangos spartinimas. Mes negalime atsipalaiduoti pažanga turi būti paspartinta iki 2015 metų. Du trečdaliai šalių, kuriuose nėra kol kas pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslai, turi sutelkti visas pastangas ir pasiekti šios tikslus iki 2015. Taigi negalime sulėtinti savo veiksmų. Jeigu taip atsitiktų ir mes prarastume, mm trejus metus, tai galbūt jau penkioliktaisiais negalėsime sakyti, kad tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimas tarptautinių lygmenį buvo sėkmingas. Pagrindiniai tikslai, kuriuose, kurie nepakankamai įgyvendinami, tai yra gimdyvių mirtingumo rodiklio mažinimas, mirtingumas apskritai, bet e, ypač gimdyvių mirtingumas. Taip pat septintas ir aštuntas tikslai būtent susiję su aplinkosauga ir su globale partnerystė ir bendradarbiavimu. Noriu pasakyti, kad ES teikia pažangą siekiant spartinti tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimą. 44 valstybės dabar turi konkrečius veiksmų planus skirtus pasiekti tų tikslų, kurie dar neįgyvendinti, kurie dar nepasiekti. Ir ypač tikslai susijęs su gimdyvių sveikata, sanitarinė infrastruktūra ir bado mažinimu. Ir galiausiai trečiasis mano minėtas aspektas, ko pasimokėme Žinau, kad turime mažai laiko, bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad vyriausybių veiksmai ir piliečių ar visuomenės dalyvavimas buvo svarbiausi veiksniai sėkmingai siekiant pažangos. Kaip ir buvo sakyta, DEFCO Mes turime atsižvelgti į skirtumus tarp šalių ir turime konkrečiai priderinti veiksmus ar tikslus ir negalime vadovautis visiems taikomu vienu, taikoma viena sistema. Galiausiai mes kalbame apie integruotą sistemą Ir mes turime užtikrinti, kad visos šalis bendrai siektų pažangos. Ir dar vienas svarbus dalykas - lyčių lygybė yra svarbi siekiant visų tūkstantmečio vystimosi tikslų, ne vien tų, kurie konkrečiai yra susiję su lygybė. Ir žinome, kad pavyzdžiui gimdyvių mirtingumas yra vienas, e, jos mažymas yra ne pasiektas tikslas dar ir jis yra tiesiogiai susijęs su moterų įgalinimu. Turime užtikrinti, kad pažanga būtų tvari ir tam reikia apsaugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės. Jau buvo sakyta, kad svarbi ne vien, svarbus ne vien nacionalinis ligmuo, bet ir vietos ligmuo, taip pat kaimo vietovių plėtra ir šiuose srityse taip pat siekiame pažangos. Taip pat abipusės atskaitomybės sistema turi būti nustatyta ir sėkmingai veikti. Daugelis šių dalykų jau dabar yra pakankamai akcentuojami, bet yra ir dalykų, kuri, apie kuriuos kalbama nepakankamai ir apie kuriuos turėsime galvoti po 2015 metų. Pirmiausia, tos šalis, kuriuose pasiekti daugiausia pažangos, pasinaudojo oficialiai vystomąją pagalbą, tačiau galiausiai svarbiausias aspektas yra vidaus resursų mobilizavimas ir šalių pastangų sutelkimas. Taigi svarbu sutelkti šalių vidinės lėšas ir privatųjį finansavimą, ar privataus sektoriaus finansavimą. Tai vienas iš trūkumų. Kitas trūkumas yra neligybė ir diskriminacija. Iš tikrųjų, vidurkiai, rodikliai nieko nepasako apie pažeidžiamas gyventojų grupės. Daugelis rodiklių, kuriuos turime e, dabar, yra, nieko nepasako apie pažeidžiamas grupės. Mes turime atsisakyti tos vidurkių diktatūros, taip sakant. Ir galiausiai dar vienas svarbus aspektas tai, kad kol kas buvo vadovaujamasi požiūriu iš viršaus į apačią, bet šiandien šio požiūrio taikyti nebegalime. Taigi dabar turime pasakyti, kad yra šimtas šalių, kuriuose vykdomos nacionalinės konsultacijos. E, o mes finansuojame tik 50 iš šių konsultacijų, kitos 50 valstybių finansuoja pačios tokias konsultacijas. Iš viso vyks 11 teminių konsultacijų tarptautinių lygmenių ir vyks tarptautinė globali konsultacija, globalios konsultacijos pasitelkiant socialinius tinklus. Taigi tokie yra, tokios ketinamos priemonės ir taip jungtinės tautos siekia įtraukti visus pasaulio piliečius, kad jie dalyvautų nustatant e, tolesnė darbo tvarkė po 2015 metų. Ir aš tikiuosi, kad kai mes kalbėsime vėliau, galėsiu pasakyti, kokius aš matau pavojus susijusius su tuo, kad sistema būtų kaip kalėdoje glūtė, kad daug dalykų ten būtų įtraukta ir bus visai neaiškus prioritetai. Uh, mums galbūt mes ir turėsime konkretų skaičių tikslų, bet bus neįmanoma juos įgyvendinti. Ir dar vienas pavojus, kurį matyčiau, tai tvaraus vystimosi tikslų e, darbo tvarkės susijimas ir suplakimas su tūkstantmečio vystimosi tikslais po 2015 metų. Ir Aš tikiuosi, kad bus parengtas atitinkamas dokumentas, kuris susijęs tūkstantmečio vystimosi tikslus ir tvaraus vystimosi tikslus po 2015 metų. Ačiū. Much, Rebecca. Ačiū, Rebeka, už jūsų pasisakymą. Gerbiami kolegos, e, aš duodu šiek tiek daugiau laiko kalbėtojams, nes mes e, turime leisti jums pasisakyti. O dabar sveikinu Vitalismėją. Ji yra pagalbos tinklo koordinatorė. Tai yra tas tinklas, kuris daugiausiai dirba Afrikoje, kovoja su skurdu, ten nevykdo kovos su skurdu politiką e, Afrikoje. E, vykdoma yra vadinamoji kampanija dėl žmonių tikslų, žmonių tikslų kampanija. E, ši organizacija vaidina didžiulį vaidmenį e, E, kovojant su skurtu, įgyvendinant įtraukiančią vystomąją politiką. Tad su didžiuliu malonumu suteikiu dešimčiai minučių žodį Vitalis Meja. Dėkoju. Didelė garbė būti šiandien čia ir turėti galimybę kalbėti šiame posėdėje. Dešimt minučių. Man buvo pažadėta, pastengsiu panaudoti Dauguma problemų jau buvo iškeltos ir aptartos prieš mane kalbėjusių kolegų. Žvelgiant iš Afrikos perspektyvos, galėčiau pasakyti, kad mes turime gana nevienodą reakciją tūkstantmečio vystumuosius tikslus. Kodėl? Todėl, kad žemynė, Afrikos žemynė tebe gyvena didžiausias skaičius žmonių e, gyvenančių ypatingo skurdo sąlygomis. Būtent dėl to kova su, skurda, su skurdu pas mus tebėra didžiulis iššūkis. Vyriausybės tengiasi e, ieškoti būdų scenarijams įvairiems pagerinti, kad 2015-aisiais tokių žmonių skurdžiai gyvenančių skaičius sumažėtų. Mes šiuo metu pasimokėme gyvenintami šias programas, kai uh, užtikrinamas ekonominis stabilumas, stabilumas, tuomet tikslų siekiamas sklandžiau, taigi ekonominis stabilumas yra būtina sąlyga tikslams pasiekti. Uh, Taigi Afrika sėkmingai kovoja su skurdu ir galėtume sakyti, kad mes praktiškai pasiekėme tuos tikslus. Tačiau situacija yra štai kokia. Visa mūsų pasiekta pažanga išnyksta. Kodėl? Todėl, kad finansų krizė yra tas dalykas, kuris trukdo kitoms valstybėms dalyvauti teikiant didesnės pastangas vystomai pagalbai. Nes reikėtų, kad vyriausybės rastų būdų finansuoti tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą. Tas pro, požiūris iš viršaus žemyn, apie kurį kalbėjo kolegė, iš tikrųjų neipatingai gerai veikia praktikoje. Kodėl? Todėl, kad nėra į projektus įtraukiami tie, kuriems tie projektai yra skirti. Vyriausybės E, gauna nurodymus ateiti mokyklas, įrengti taraną, tačiau juk nekalbama apie mokytojus ar gydytojus, kurie dirbs tose mokyklose ar sveikatos įstaigose, kaip kas jiems mokės atlyginimą, kaip tai bus daroma ir panašiai. O tai juk turi didžiulį poveikį įgyvendinant tūkstantmečio tikslus. Piliečiai tiesiog vieni kitų klausinėja, kasgi galėjo sugalvoti tokį dalyką, kaip tūkstantmečio vystimosi tikslai, kaip tie tikslai įtakos mano kaimo turimus tikslus vystimosi srityje. Be abejo, kai kuriuose kaimeliuose, pavyzdžiui, tie tikslai labai konkretūs, nes kai kurie žino, kad, pavyzdžiui, žvejyba jiems yra svarbiausias sektorius ir čia jie lauktų didžiausių pastangų. Tačiau taika, stabilumas ir saugumas yra svarbiausi faktoriai siekiant e, tūkstantmečio tikslų. Kodėl aš tai sakau? Iki praeitų metų Libija, Tunisas ir kitos Magrebo regiono šalis e, parodė konkretų pavyzdį e, už Sakarės šalims, ką reikia daryti, jeigu nori siekti tūkstantmečio tikslų. Tačiau piliečiai laukia konkrečių programų ir, ir jų gyvendinimo. Tačiau jeigu atsiranda nestabilumo praaiškų, labai sunku ko nors pasiekti. Būtina yra. Būtina taika ir stabilumas, jeigu norime, kad tūkstantmečio tikslus galėtume įgyvendinti ar jų gyvendinimą paspartinti. Tūkstantmečių vystimosi tikslai turi atsispindėti kažkaip nacionaliniuose valstybių planuose. Tos valstybės, kurios tos tikslus į savo nacionalinės programas įtraukė, joms pavyko užtikrinti gerą koordinavimą su tūkstantmečio tikslais, savo nacionalinių prioritetų ir tūkstantmečio tikslų koordinavimą. Tie tikslai buvo geriau finansuojami. Mes galime sakyti, kad tūkstantmečio tikslai padėjo užtikrinti geresnį planavimą ir geresnį piliečių aprūpinimą. Tuo pat metu turime pasakyti, kad tūkstantmečio tikslų turinys turi būti toks, kad jie būtų piliečiams priimtini. Tūkstantmečio vystimosi tikslai numatė kai kurios naujus dalykus, kurių vyriausybės nebuvo numačiusios. Buvo numatyta investuoti daugiau socialinės apsaugos priemonės, buvo numatyta teikti subsidijas ūkininkams. Tai yra neblogi dalykai. Tačiau e, manyčiau, kad tūkstantmečio atvystymus tikslai turėtų būti formuojami lankščiai, kad ir toliau būtų galima numatyti didesnės pasangas vienoje ar kitoje srityje atsižvelgiant į makronominę situaciją. Būtina dėkti reikimą infrastruktūrą, būtina, kad piliečiai jaustų to naudą. Be abejo, galite pasinaudoti ir Malavio puikių pavyzdžių. Prieš dešimt metų E, kasmet reikėdavo šiai šaliai teikti maisto pagalbą. O dabar matome, kad maisto saugumo problema buvo tinkamai sprendžiama, kadangi buvo nuspręsta Malavija subsidijuoti žemės ūkį ir dabar, pavyzdžiui, e, kukurūzų eksportuotojų tapo Malavis. Kitaip tariant, vyriausybei buvo suteikta paskata ieškoti inovatyvių kelių spręsti kovos su skurdu problemą. Kitas dalykas, kuris yra toks pat svarbus, yra štai kas, o būtent vietos resursų tinkamas mobilizavimas. Mes matėme, kad tų veiksmų jau kai kur yra. E, vyriausybės be abejo turi užtikrinti e, biudžeto priemonių tinkamą mobilizavimą ir mums buvo sakoma, kad pagalba vystimuisi mažės, kad jis sieks 0,7 procentus BVP. Tačiau ką mes, sakome, ką mes matome dabar? Mums sakoma, kad vyriausybės turėtų mobilizuoti tinkamiau savo E, šalių nacionalinius resursus vystimosi programoms įgyvendinti. Taigi tuo būdu, gal padidinus tą vietos resursų mobilizavimą, bus galima užpildyti tą finansavimo spragą, kuri gali atsirasti dėl visomosios pagalbos teikimo sumažėjimo. Jeigu mes šitą iššūkį atremsime visi kartu, bendrai, tai tuomet galėsime paspartinti tūkstantmečio tikslų siekimą iki 2015 metų. Tiesiog mes nesumažiname pastangų, o bandome ieškoti dar papildomų variantų, dar papildomų sprendimų. Žvelgiant į situaciją po 2015 metų, kas mūsų nuomonė yra svarbiausia? Aš manyčiau, kad reikia ieškoti nestandartinių kelių ir ieškoti, kas yra geriausia piliečiams. Be abejo, yra įvairių politikų variantų, tačiau svarbu nepamiršti, ką žmonėms yra svarbu pasiekti. Turime e, idėjas surinkti iš piliečių, jiems turime leisti pareikšti savo nuomonę, turime išsiaiškinti, kas iš tikrųjų veikia vietoje ir praktikoje. Vystomųjų, vystomųjų programų prieimimas kaip savų yra vienas iš svarbiausių dalykų besivysančiuose šalyse. Piliečius privalu įtraukti į tų programų gyvendinimą. Jie turi jaustis įsipareigoja jų siekti. Be abejo, skaidrumas ir atskaitomybė yra labai svarbus dalykai, nes jums, esantiems išorėje, labai sunku yra užtikrinti, kad tas atskaitomas būtų tinkamai gyvendintas, tačiau to siekti yra būtina. Mums yra būtina taip pat ieškoti būdų, kaip galima būtų užtikrinti turimų resursų kontrolę ir tinkamą paskirstimą. Nes buvo kalbėta, kad iki šiol pagalba buvo teikiama kaip labdara. Buvo, tai, tas buvo pasakyta 2010-aisiais. Be abejo, e, Afrikoje buvo daugiausia skurdžiai gyvenančių žmonių. 2015-aisiais situacija bus kitokia. E, tad reikėtų atsirasti tas naujas požiūris, kaip jį galėtume panaudoti, kad galėtume piliečius paskatinti, pačius siekti vystimosi tikslų. Mes Turime diskutuoti apie tai, kaip demokratizuosime šalių valstybės ir e, administracijos institucijas teikiančias pagalbą žmonėms. Manau, kad turime, turime ieškoti galimybių, kad piliečiai galėtų gauti reikiamas jiems paslaugas, kad tų paslaugų būtų daugiau. Tačiau kalbėdami apie situaciją po 2015-ųjų, turime laikytis to požiūrio, kur, kai svarbiausias dalykas yra žmogaus teisės. Turime siekti, kad būtų įgyvendinama tinkama politika ir teisės aktai, kad būtų skatinama demokratija, pili, kad būtų užtikrinamos pilietinės ir kultūrinės teisės. Mums taip pat reikia spręsti kai kuriuos e, dalykus susijusius su, su, su TVT. Pavyzdžiui, turime kovoti su neligybė. Jeigu mes kalbame apie tai, kaip reikia teisingai paskirstyti mokesčius, kaip pagerinti viešasias, e, kaip, kaip teisingai leisti valstybės pinigus, kaip pagerinti programas, tai eisime teisingų kelių, nes tai yra svarbu žmonėms. Tai dėl to žmonės jaučia tiesioginį poveikį savo kasdieniam gyvenimui. Uh, Mes taip pat turime kelti klausimą, kaip sudarysime sąlygas žmonėms gauti kultūrinės paslaugas. Kadangi man teko, man beliko tik dvi minutės, ko gero viena jau dabar liko, tai aš nekalbėsiu detaliau apie lyčių aspektą, nes jau apie tai buvo pasakyta. Bet svarbiausia, man atrodo, turime nepamiršti pritarti aplinkosaugos projektams ir taip pat turime gyveninti vadinamąjį klimato teisingumą. Gera valdysena turi būti užtikrinta tiek nacionaliniu, tiek globaliu lygmeniu, kai pagerinsime e, dalyvavimą skurdžiausiai gyvenančių piliečių globaliuose institucijose. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Turime išklausyti piliečių visais lygmenimis, tai yra labai svarbu. Be abejo, galima kalbėti apie tai, kaip savais tuos įgyvenimus projektus turi laikyti piliečiai to šalies, kur pagalba teikiama. Bet yra būtina, kad taip atsitiktų, sutei, pradėti dabar ieškoti idėjų situacijai po 2015-ųjų spręsti. Privalu išklausyti piliečių, jų minčių, atsižvelgti jų idėjas. Nes kiekviename posėdėje, kiekvienoje darbo grupėje ar susirinkime reikėtų kelti pilietinės visuomenės e, klausimą. Tai yra irgi vienas iš svarbiausių elementų. Nes jeigu valstybės e, pačios į tuos projektus žiūrės šiek tiek rezervuotai, bet jiems ir tars piliečiai, vis tiek sėkmės bus sulaukta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh... Ačiū, ponė Smėja. Kadangi pradėjome keliomis minutėmis vėliau, tai pratesim šią diskusiją. 5 po 11 turėtume baigti šią sesiją, bet e, ponui Kašmarikui sutikus pratesime šiek tiek keliomis minutėmis. Dabar e, žodis parlamento nariams. Ponas Gerans. Dėkoju, pirmininkė. Tikriausiai yra jau dalyvavusių tose rimtose TVT konferencijose, e, Monterėjaus ir kitose konferencijose. Jie visi žino, kad yra du segmentai tokiuose konferencijose. Pirmiausia yra ministerinis segmentas, ten visi e, baisiai nuobadžiauja, nes ten kartojami tie patys tikslai, tie patys statistiniai duomenys. E, visada sakoma, kad e, geriausių atveju tik tai pusiau, e, tų, tik, pusiau tie tikslai yra įgyvendinti. Na ir iš pagarbos visi kantrai tyliai sėdi. Na, o antras segmentas yra NVO, pilietinės visuomenės atstovų sustikimas. Ten e, daugiau veiksmo, daugiau iliuzijų, daugiau svajonių apie geresnį pasaulį. Man atrodo, kad dėrėtų galbūt patrauklesnių padaryti tą politinį segmentą. Na ir kitas dalykas, kokia yra atsakomybė visų e, subjektų. E, yra vargšų ir JAV, ir Kinijoje, ir Malavija. E, JAV štai pavyzdžiui e, dėrėtų prisijimti atsakomybę. Kinijoje taipogi yra skurstančių. Kinija yra, kaip žinia, e, tiek turtą, tiek skurdą kurianti valstybė. Deja, reikia konstatuoti, kad jie galėjo geriau tvarkytis su skurdu kaip ir visos besivystančios valstybės. Na ir trečioji šalis, kurią paminėjau, Malavis, tai būtų besivyst, viena iš tų besivystančių šalių, kuri negali pati susitvarkyti su šia problema. Ir čia jau mums tenka prisijimti atsakomybę. Nes mes neįgyvendiname 0,7 procento tikslų mums dėlėtų reaguoti. reaguoti. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kam kokia atsakomybė tenka. Na, koksgi būtų ES vaidmuo. Aš labai atidžiai jūsų klausiausi. Jūs komisija nusprendėte diferencijuoti tikslus. Mes jūs palaikėme. Man atrodo, kad čia nedara sugrįžti prie to sprendimo. Komisija įtrauktimi paremtai, paremtam augimui e, teikia pirmenybę. Ir čia nereikėtų to keisti. Manau, kad ES daug narsiau ir drąsiau turėtų eisti, eiti į dėrybas ir daryti, daryti įtaką šią kryptimį. Kaip kad e, Maiklas visada man tai prikiša, aš pasakysiu, kad skeptiškai žiūriu į pasiektus rezultatus. Galėjome geresnių rezultatų turėti ir tarp e, pernelyg didelio pasitenkinimo ir savęs kaltinimo reikia surasti aukso viduriuką ir teikti e, konkrečių pasiūlymų. Nes e, dabar galime įsileisti į labai nutolusias nuo realybės diskusijas. Na, aš dar daug ką galiu pasakyti, bet gal ties tuo sustosiu. Dėkoju. Ačiū, norėčiau prašyti visų kolegų kalbėti labai trumpai, nes jau kitą mm, diskusiją turėsime pradėti. Pone Dekaiser, žodis jums. Dėkoju. Trumpai sureaguočiau į pasisakymus. Norėčiau pritarti ir tam, ką sakė Šarlis. Na, biudžeto ir finansų prasme e, mūsų laukia sunkus metai. Tie ateinantis metai. Visi žinome, kad pagalba vystimuisi bus daug labiau pasveriama ar gal net mažinama. Be jokios abejonės tai kertasi su TVT ir tai gali kelti rimtų problemų. Kaip kad e, Šarlis ir sakė, reikėtų dėmesį atkreipti į politinį segmentą. Mane stebina, tiesą sakant, kad kai kalbame apie skurdą, į vieną e, krūvą dedame tas tur yra valstybės, kurios turi daugybę gamtinių išteklių. Ir tas valstybės kuriuose skurdas yra endeminis bei e, naujagimių mirtingumas didelis. Reikėtų pasižiūrėti, kaip su turimomis priemonėmis galėtume pasiekti didesnio socialinio teisingumo. Tačiau e, piliečiai nesupras mūsų, jeigu mes finansuosime tas šalis, kurios turi daugybę gamtinių išteklių ir apskritai yra turtingos. Mes turėtume padėti ko gero neturinčioms išteklių valstybėms. Todėl dėrėtų galbūt diferencijuoti tas dvi situacijas ir e, atskirus politinius veiksmus organizuoti dviemis kryptimis. Dėkoju. Kolega Noizė, roboto ponė Karas. Ja, vielen Dank, äh, Michael. Dėkoju, Michael. Du klausimai, trumpai. Komisijai ir jungtinių tautų atstovai. Pirmiausia. Jūs žinote, kad man atrodo, jog yra labai svarbu atsižvelgti į prieigą prie energetikos resursų po 2015 metų. Nes mes žinome, kad jeigu tos prieigos nebus, tai tuomet tūkstantmečio tikslų pasiekti nepavyks. E, puiku, kad ponas Pyvals dalyvauja aukšto lygio grupės darbe ir žinau, kad jis ten aktyviai veikia. Antras komentaras ir klausimas būtų skirtas jungtinių tautų organizacijų atstovai. Mes jau sakėm, kad ES turėtų būti vieninga. Tačiau yra sakoma, kad reikia dirbti drauge visam trejetui. Kitaip tariant, būtų dirbama kartu su trečiosiomis valstybėmis, pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija ir Šveicarija E, Norvegija, e, Italija ir Junktinė karalystė, pažiūrėjau, kurie turi sudaryti kitą trejetą. E, ar jūsų manimų būtų geras toks sprendimas ir kokią patirtim buvo remiasi iki šiol? Dėkoju. Ačiū. Kolega Karas, paskui Kortes. Labai trumpai kviečiu kalbėti visus, kad svėtume užbaigti diskusiją. Dėkoju, pirmininkė. Kolegė, kolega tiksliau e, man užbėgo už akių ir labai taikliai vardijo problemą. Ponas Gerans taipogi tai sakė. Būtina yra atsižvelgti į realius kurstančių žmonių poreikius pasaulyje. Nereikia dabar remtis vien tik tai tuo, kas vyksta Europoje, nes kitu atveju negalėsime uh, skleisti demokratijos. Taip, reikia skirti dėmesį ir kitiems regionams. Dvidešimt procentų pagalbos turi būti skiriama švietimui ir sveikatai, tai jau buvo e, pasakyta. Jeigu žmonės neliks savo gyvenamoje vietoje, tai apskritai neliks ir visų šių sistemų. Manau, kad Europos komisija tam taipogi skiria pakankamai dėmesio. Nu, dabar dėl mums rūpimo klausimo, dėl situacijos po 2015 metų. Manau, kad po 15 metų tuos tikslus palaikys visi taipogi. Uh, Šiek tiek kalbėjome jau ir apie sveikatą. Aš esu tikra, kad organizacijos tokios kaip, pavyzdžiui, Global Funds, kurios labai aktyviai e, ir kovoja su lygomis Malavija ir kitose šalise, pavyzdžiui, su malerija ir kitomis lygomis ir toliau dirbs ir sieks savo tikslų. Mano manimu, e, tokias organizacijas turi remti tiek komisija, tiek parlamentas. Ačiū dabar, ponas, pabaigai. Ačiū, Maiklai, žinau, kad laiko turime mažai, todėl pabandysiu trumpai išsakyti tai, ką norėjau pasakyti. Na, dėl turime tikrai puikių ketinimų, puikių tikslų taikomų visai žmonijai. Tai yra visų mūsų bendras viso pasaulio įsipareigojimas sumažinti skurdą. Iki šiol tokių įsipareigojimų nebuvo, taigi tikrai sveikintina iniciatyva. Prieš 12 e, metų, prieš 13 metų e, buvo imtas iš šios iniciatyvos, dar liko porą metų, per juos turėtume padaryti tam, kad tai, kas įmanoma, kad jų pasiektume. Na ir antras dalykas, reikia didinti dalyvavimą besivystančių šalių, ne tik išsivyščiusių, bet besivystančių šalių dalyvavimą TVT įgyvendinime. Ir štai dabar kita mintis dėl ponios Krispan. Ji sakė, kad reikia renkti atviras diskusijas, kuriuose dalyvautų visi visuomenės segmentai. Na, o šis klausimas yra tikrai platus aspektus, e, visus mūsų liečiantis, tai galbūt galėtume pasinaudoti nacionaliniais parlamentais e, tokiem formam organizuoti. Būtent per juos galbūt galėtume su e, nevyriausybinėmis organizacijomis užmėgsti ryšius, galbūt labiau įtvirtinti, sutvirtinti tokius tinklus, kuriuose cirkuliuotų naujos idėjos. Ir taip tas susitarimas būtų platesnis, jį būtų įtraukta daugiau veikėjų ir taip galbūt geriau pasiektume TVT tikslų, skurdo mažinimo tikslų. Ačiū, suteiksiu poniai Grinspen vieną minutę atsakyti, tik vieną minutę ir paskui ponas Meris. Rebeka, jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, ne vieni ES valstybės turėtų dirbti trejetų pagrindų, o visos valstybės nes yra tik tai ribotas skaičius vietų visam šiame diskusijų procese, taigi reikės naudotis rotacijos principu, kad visos valstybės galėtų dalyvauti ir TVF, ir Pasaulio bankė, kitose institucijose elgiamasi taip pat. Yra pirmininkaujanti valstybė, yra kitos valstybės ir vėliau e, pirmininkaujančiai keičiasi. Toliau kalbant apie parlamentą, kovo mėnesį vyks, vyks parlamentų susitikimas ir tikiuosi, kad tai bus tas modelis, kuriuo remdamėsi parlamentai dalyvaus po 2015 metų. Ačiū Rebeka, ponas Mėja parodė pavyzdį, pasakė, kad nereikia jam e, pasisakyti. Vėl komisijai taip pat nesutiksim žodžių, nes vėliau komisija dar dalyvaus diskusijose, taigi dėkoju visiems dalyvavusiems šioje diskusijų dalyje, o dabar suteiksiu mm, pirmininkavimą ponui Kačmarekui, antroji diskusijų dalis. Ačiū. Tai šiandien kalbėsime apie situaciją po 2015 metų. E, ir kelsime klausimą apie tai, kaip ES turėtų įsitraukti iš šios problemos sprendimą. Man iš tikrųjų didelis malonumas vadovauti šiai darbo grupiai. Esu pranešėjas, kuris rengia ataskaitą šiuo e, klausimu, kuris yra iš tikrųjų didžiulis iššūkis Dėvė komitete. E, užduotis tikrai nelengva, nes variantų yra tiek daug, minčių sakoma tiek daug, tačiau klausimai tokie sudėtingi, kad, na, iš tikrųjų darbo čia yra daug. Tad man šiandien tenka laimė daugiau klausytis negu kalbėti, įsiklausyti į jūsų pastabas, į jūsų komentarus ir pastabas ir tai yra puiku. Sveikinu daktarą Petro Morazan iš Sudvindo instituto iš Vokietijos. Ačiū jam ir jo komandai. Kainer Janoš, Monika Lesin ir kiti dirbo rengdami studiją kurios pavadinimas yra toks pat, e, kaip jau ir minėtas, e, vystimo situacija po 2015 metų. Tad su džiaugsmu suteikiu žodį ponui Morazan. Prašau. this one. Yeah. Um, I am going to make the presentation in uh, Spanish. Um, Aš savo pristatymo metu kalbėsiu ispaniškai. Taigi, dėkoju už pakvietimą pristatyti mūsų tyrimo rezultatus. Lyginant su tuo, kas jau buvo išsakyta, tai nieko skirtingo nepasakysiu, todėl labai trumpai e, prisidėsiu prie šių diskusijų. Pasakysiu tik tai, kad dirbame keturiais pagrindiniais klausimais. Pirmiausias, pirmiausia, e, čia kaip matote, e, yra ir parašyta įžanga ir bendra TVT apžvalga. Toliau apžvelgėme procesus po 2015 metų, kokie būtų vystimosi pagrindai mūsų siektini. Todėl, toliau ES įsipareigojimai, kaip tie įsipareigojimai gali būti stipresni. Na ir toliau e, pabaigoje pateikėme išvadas bei rekomendacijas. Mes, kaip ir Rebeka Grinsben, manoma, kad TVT įgyvendinimas vyksta sėkmingai ir tai yra, taip galima sakyti, daugeliu požiūriu. Pirmiausia, e, čia pamatuojami tikslai, siejami buvo su pamatuojamais rodikliais ir tai yra didžiausias privalumas, e, nes štai pasauliniu lygiu visi priejome konsensuso. Iki šiol kitose srityse, politinėse srityse e, niekada nebuvo tokių precedentų. E, taigi TVT yra tikrai aiškus, visi jiems pritarė ir tikrai yra jie įgyvendinami. Kaip, kad matote e, šioje schemoje, e, labai skirtingai yra siekiama TVT. E, kiekvienoje srityje rezultatai šiek tiek skiriasi, bet į tai nesigilinsiu. Kaip kad sakė ponas Kortesas, reikia pripažinti, kad TVT turi ir trūkumų. Reikėtų taipogi atsižvelgti į geografinius vystimosi skirtumus. Štai, pavyzdžiui, pavyko išnaikinti skurdą Kinijoje, na, o kituose pasaulio regionuose ši problema vis dar aktuali. Beje, TVT nepakankamai atsižvelgia į naujuosius pasaulyje kylančius iššūkius tiek skurdžiose, tiek e, jau išsivyščiusiose valstybėse. Savo tyrimę nurodome kad šis procesas turi siekti toliau, e, daugiau tai yra. Jungtinių tautų vaidmuo yra tikrai didžiulis čia. Pasaulyje yra prieštaravimų, tikrai nemažai prieštaravimų ir tai yra vienintelė tarptautinė organizacija galinti, im, galinti imtis vadovaujančio vaidmens įgyvendinti nubrėžiant darbo tvarkę laikotarpį po 15 metų, atsižvelgiant į mano jau pristatytus e, trūkumus. Taigi, kokie šių dviejų procesų, paraleliai vykstančių procesų pagrindiniai etapai? Vienoje pusėje turime aukšto lygio susitikimus, štai pavyzdžiui, 12 metų Liepos mėnesį, Na, o kitoje pusėje matome kad du susitikimai tik tai buvo, vienas iš jų Londone, na, o kitas New York'e. Kitas e, susitikimas yra numatytas Indonezijoje, na ir rugsėjo mėnesį šiais metais specialus jungtinių tautų renginys bus rengiamas, kurio metu aukšto lygio grupės išvados bus pristatytos. Darbo tvarkė po 2015 metų yra tikrai jau pažengus, e, jos rengime esame pažengę į priekį. Darbo grupės e, atlieka savo darbą, ponas Mėris apie tai trumpai kalbėjo. E, požiūris, koksgi taikomas, jis remiasi žmogaus teisėmis, beje, taipogi ir kiti kiti TVT aspektai yra čia įtraukiami. Tačiau e, dinamika kol kas dar nėra ta pati, kaip kad e, to proceso po 15 metų. Šiame tyrimė mes sakome, kad dėrėtų pasveikinti teigiamą jungtinių tautų vaidmenį, nes jos pradėjo procesą, kuriame remiamas iš apačios į viršų principų. Taigi matome, kad dviejų tipų konsultacijos vyksta. Nacionalinės konsultacijos atskirose atrinktose šalių grupėse, daugiausia skurdžių šalių grupėse. Na ir taip pat dar vyksta konsultacijos pagal temas. Tikriausiai Europos parlamentas žino, koks svarbus yra šis procesas tam, kad e, padarytume tinkamas išvadas. Laiko mums tikrai liko mažai, reikia dirbti sparčiai. Iki rugsėjo mėnesio dar turime daug ką e, nuveikti. Taigi tame institucinėme, pagal tą institucinį procesą rengiame konsultaciją su pilietinė visuomenė, su parlamentais. Kaip jau ir sakiau, tai yra daroma taipogi ir atskiromis temomis. Taip pat e, dar vyksta temos e, tų vidinių procesų klausimais. Rio plus 20 pavyzdžiui. Na taip, rezultatai galbūt ne patys čia geriausi buvo pasiekti, bet galiausiai uh, buvo labai greitai, sparčiai parengtas tekstas su 24 tematinėmis e, sritimis, į kurias dėrės atsižvelgti, kai kalbėsime apie ryšį tarp TVT e, ir, ir, ir tvaraus e, vystimosi tikslų. Išskiriame čia tris pagrindinius principus. Pirmiausia, reikia naudoti tuos pačius tikslus, galbūt šiek tiek e, pakoreguojant e, rodiklius ir pratesant e, laikotarpį, pavyzdžiui, iki 2025 metų. Kita galimybė būtų išplėsti TVT taikymo tikslus ir nustatyti TVT plus su e, tomis tematinėmis sritimis, dėl kurių bus sutarta konsensuso principų. Ir tai būtų daroma pagal tvaraus vystimosi tikslus, e, tačiau čia jau šiek tiek labiau konfliktinė sritis. Na ir kitas dar galimas variantas tai yra vieno vieningo pasaulio strategija. Oxfam grafoje taip pat jau matėte. Taigi tai būtų trys variantai, kuriuos ES turėtų aptarti. Turime iš viso tris strategijų tipus atitinkančius tuos tris procesus. Taigi, rodikliai ir institucijos kiekvienam iš šių variantų čia nurodyti yra. Be jokios abejonės tai yra tik tai santrauka, dar yra ir papildomų e, opcijų pasirinkimo variantų, kurie yra sunkiai įgyvendinami. Pavyzdžiui, galima būtų 2015 metais viską nutraukti ir nieko daugiau nedaryti. Tačiau politiškai tai būtų neatsakinga. Ir be to netgi nerealistiška. Taigi yra vis dėlto konsensusas, yra bendrai sutariama, kad reikia kažką tai daryti ir būtent tokio konsensuso pagrindų ES turi toliau dirbti. Čia matote bandymą parodyti, kaip 25 tematinės sritis gali dalyvauti tvariaus, tvariaus plėtros procese. Tai būtų socialinė, ekologinė ir ekonominė dimensija. Taigi čia bandome tas 25 trijo plus 20 temas um, susijęti. Na, o dabar dėl ES įsipareigojimo Tai pirmiausia, turėtų atsižvelgti į du, dal, du dalykus. Pirmiausia, ko, ką ES iki šiol jau yra padariusi ir kokiegi būtų dar ir kokios yra sritis, kurios yra probleminės. Yra du pagrindiniai dokumentai, kuriuos čia šiandien kolegos paminėjo, pagal kuriuos ES bendroji pozicija yra nustatoma. Jau buvo minima darbo tvarkė pokyčiams arba pokyčių darbo tvarkė, kuri buvo patvirtinta 2005 metais. Taip pat e, viešusios visuomenės konsultacijos e, yra numatytos darbo tvarkiai po 2015 metų nustatyti. Štai 12 metų vasarą vyko diskusijos taryboje. Taip pat TVT e, tyrimas dėl TVT tikslų yra atliekamas ir taipogi turime Europos parlamento vystimosi komiteto ataskaitą. Taigi šie dokumentai yra pagrindas, kuriuo remiantis dėrėtų nustatyti tokią labiau aktyvesnę darbo tvarkę. ES be jokios abejonės nepradeda dirbti nuo nulio. ES yra viena iš e, labiausiai įsitraukusių į TVT tikslus e, subjektų. Tačiau tuo pat metu ES nepasiekė 0,7 procento tikslo dėl 12 punktų. Kita vertus, nepaisant e, ekonominės krizės, parama TVT labai smarkiai nenukentėjo. ES politikos sritis sklandžiai yra gyvendinamos šioje srityje. ES vaidmuo čia pasaulyje bent jau šiuo klausimu yra neginčiamas. Ir svarbiausia, svarbiausia yra sprendžiama juk institucinių lygių. Pirmiausia, turi saviveikos principų dirbti ES institucijos ir nacionalinės institucijos. Taigi reikia pirmiausia atremti iššūkius ir gerinti tai, kas iki šiol padaryta. Štai pavyzdžiui, Paryžiaus darbo tvarkė, pagalbos veiksmingumo dokumentai. Uh, Įgyvendinimas šių dokumentų turi būti atliktas e, visur Europoje. Na ir antras dalykas e, - vystimosi partnerystės tikslai turi būti ambicingesni. Reikia e, atsakingiau žiūrėti į sanglaudos politiką ir ambicingesnių tikslų čia siekti. Bei dar kartą ambicingiau e, galbūt skelbti tą 0,7 procentų tikslą, e, tam, kad galima būtų bent jau kažkiek prie jo priartėti. Dabar kokiosgi būtų rekomendacijos? Mes manome, kad reikėtų kreiptis Europos parlamentas turi paskelbti atsišaukimą ir uh, Kas taip? Kreiptis į parlamentą, Ai. kad jis. Reikėtų kreiptis mums į Europos parlamentą e, šiuo klausimu, nes juk parlamentas yra tikrai labai svarbus e, visos ES lygių. Europos parlamento vaidmuo labai svarbus yra e, tvariaus, tvaraus vystimosi tikslaus rytyje ir ko gero parlamentas yra pagrindinis subjektas galintis užtikrinti TVT tikslų sėkmę. Būtent todėl mes siūlome, kad parlamentas e, imtųsi aktyvesnio vaidmens. Keturis iš viso pasiūlymus čia teikiame šiuo klausimu. Parlamentas turi dėti didelės pastangas tam, kad ES parengtų bendrą, aiškę ir tikrai tvirtą poziciją. E, tai galima būtų padaryti per Europos parlamento pranešimą. E, jis galėtų prisidėti e, prie pagalbos veiksmingumo darbo tvarkės ir sistemos po 2015 metų. Europos parlamentas taipogi turėtų dalyvauti žaliosios ekonomikos ekologiją paremtos ekonomikos e, srityje rengiant e, dokumentus tiek viduje, tiek išorėje, tai yra tiek vidaus, tiek išorės dimencijoje. Tai dėlėtų daryti ne tik tai su skurdžiausiamis šalimis, bet ir su kylančios e, ekonomikos šalimis, kaip kad pavyzdžiui Brazilija ir Kinija, nes jų vaidmuo 77 valstybių grupėje yra neginčiamas. darbo tvarkė neturi būti parengta iš anksto, kažkokia tai nuleista iš viršaus, reikėtų bandyti sureaguoti į e, svarbiausius iššūkius. Mes nepageidaujame, kad ES su parlamentu e, parengtų savo atskirą kažkokią tai darbo tvarkę. Tiesiog reiktų diskutuoti su e, mano minėtomis šalimis ir čia parlamentas turėtų pasinaudoti šią progą tam, kad e, būtų suderinti skirtingi tikslai ir interesai. Šiame procese turėtume atsižvelgti ir į tų menkesnių subjektų, mažiau svarbesnių subjektų balsus, kaip kad sakė ponas Meijeris. Trečias dalykas, parlamentas turi siekti aiškių tikslų, taip pat įgyvendinamų, funkcionalių ir ambicingų tikslų, tam, kad e, būtų aiškiai veiklos kryptis nubrėžtos. Ir ketvirtas dalykas, Europos parlamentas turi reikalauti, kad ES laikytųsi savo finansinių įsipareigojimų pagal įvairias tarptautinės darbo tvarkės. Turėtume pripažinti, kad tik tai taip galime atkurti patikimumą mūsų. Deja, patikimumas ir geras įvaizdis e, dėl ES e, reikalavimų, dėl krizės, dėl finansinių, e, dėl fiskalinio spaudimo sumažėjęs yra. reikia laikytis įsipareigojimų, reikia taip pat pripažinti, kad labai daug lūkesčių su jais yra siejama. Na ir pabaigai pakartosiu,